Vis, vicepirmininkas vardu kalbės ponas Han. Ačiū pirmininkė. Ministrė, ponios ir ponai. Mus visus paširpino turistų aukos, kurie buvo nužudyti tokiu žiauriu būdu. Šis ši išpolis, jo tikslas buvo suskalyti žmonės. Bet mes turime telkti pasangas, kad teroristai nepasiektų savo tikslų. Mūsų užuojauta yra nukentėjusiųjų šeimoms ir Tuniso žmonėms. Tai taip pat yra išpolis ir prieš Tunisijos drąsų demokratijos kelio pasirinkimą. Tai yra Tuniso ekonomikos stuburas. Ir Tunisija jau dabar patiria milžiniškus iššūkius. Demokratinis perėjimas, kurį įvykdė Tunisija nuo 2011 metų yra unikalus ir jį pripažįsta patys tunisiečiai. Tai yra labai trapus laimėjimas, nes laukia labai daug ekonominių, politinių, socialinių iššūkių. Reikia labai drąsių reformų, kurios konsoliduotų e, e, šalies e, demokratinę konstituciją, kuris leistų išspręsti pagrindinės problemas. Tunise. ES paremė Tuniso pastangas nuo 2011 metų ir toliau tai darys. Tai yra Tuniso vyriausybės pagrindinė e, parama iš užsienio. E, mes ir toliau lankysimės Tunise ir mūsų e, verslininkai investuos į Tunise. Tai mūsų bendra atsakomybė siekiant užtikrinti, kad Tunisės galėtų saugiai ir sėkmingai vystytis. Tai nėra pirmieji ženklai, kurie iškilę, grėsmės ženklai, kurie iškilę prieš Tunisą. Nuo revoliucijos ES buvo e, pradėjusi dialogą su šalies e, valdžia dėl Tuniso saugumo sektoriaus išsamios reformos, užtikrinant, kad saugumo institucijos galėtų veiksmingiau užtikrinti piliečiams saugumą, laikantį žmogaus teisų ir tarptautinių normų, taip kaip garantuota naujosios Tuniso konstitucijos. Nepaisant sunkumų, kurios, kurie slypi vystimosi programuose. Dabartinis politinis kontekstas, naujos išrinktos vyriausybės, kuri yra įsipareigojusi atliekti e, reformas, tai leidžia mums e, teikti plataus užmojo paramą. Reikia kuo greičiau gyvendinti šias programas, nepaisant plataus užmojo reformų, reikia sustiprinti ir šalies piliečių pasitikėjimą savo saugumo institucijomis. Šildė Kirkovė, koordinatorius, komisija, e, Europos išorės veiksmų taryba šiuo metu bando nustatyti galimybės, kaip būtų galima skubiai veikti ir panaudoti visas turimas priemonės, kad būtų galima padėti Tunisai, Tunisui parengti kovos su terorizmu strategiją. Visų pirma, kova su radikalizavimu, stiprinti teisingumo sistemą ir saugumo mechanizmus. Pone Mogarinė nusintė Tuniso premjerui laišką, kur yra patikta konkrečių pasiūlymų. Aš taip pat parašiau vystimosi investicijų ir bendradarbiavimo ministrui po išpolio siekiant patikinti, jog mes pasirengę teikti paramą ir netgi tam tikrų e, finansinės paramos e, dalių mokėjimų, mokėjimus paspartinti. Tunisas yra terorizmų e, tikslas, nes, nes Tunisas yra sėkmingai demokratiniu keliu einanti valstybė. Demokratinė, pluralistinė vyriausybė ir visuomenė, kurioje įsipareigojusi ginti demokratinės e, laisvės, pluralizmą ir moterų teisės. Mums reikia nuseklaus visų išteklių mobilizavimo, kurios tik turime, kad galėtumėm sustiprinti e, ir, ir padėti Tuniso perėjimą prie demokratijos. Visos ES institucijos ir valstybės narės turi imtis veiksmų, kurie pademonstruotų mūsų bendrą ryštą. Parama jau yra didžiulė 170 milijonų eurų jau yra skirta, bet aš esu pasirengęs ištirnėti visas galimybės, kad ta pagalba būtų sustiprinta dar labiau. 700 milijonai eurų galėtų būti per keletų metus dar skirti. Tunisas yra šalis esanti labai nestabilinėme regione. Ir Mes turime šiuo labai lemtingų permainų laikotarpiu padėti Tunisui. Turime užtikrinti, kad mūsų indėlis būtų tinkamai absorbuotas ir panaudotas ir kad pinigai, kuriuos mes skiriame, patys savaime negali išspręsti problemų. Mums reikia siekti strategijos, kuri ir svarbi ir ES. Čia reikia sparčių veiksmų ir lankstumo tam tikrais atvejais, tačiau reikia labai atidaus ir kropštaus planavimo. Tunisas nuolatos buvo vadinamo umbrella fondų naudos gavėja, gavėjas. Ir Tunisas pademonstravo pažangą siekiant tvarios demokratijos. Mes siūlome papildomą sumą apie 70 milijonų eurų Tunisui, kad būtų galima įvertinti visus pozityvius laimėjimus ir įvertindami e, pastarosius įvykius mes bandome panalizuoti, kaip būtų galima panaudoti lėšas skatinant e, prioritetinės iniciatyvas. Tuniso jauna demokratija turėtų integruoti E, institucijas, kurios yra numatytos šalies institucijoje. Būtina reformuoti teisingumo ir saugumo sektorių, taip pat į, į, įvesti administracinį decentralizavimą. Yra e, numatyta daugybė e, išsamių reformų, investicijų, ekonomikos augimo darbo vietų kūrimo skatinimas. Visose šiuose sektoriuose ES turi tiek pajėgumų, tiek kompetencijos, kad galėtų teikti paramą Tunisui. Mes turime e, centrinį vaidmenį su, suvaidinti stiprindami partnerystę su Tunisu. Tunise nori pasinaudoti potencialų, kuriuos siūlo bendrijos e, įvairios politikos kryptis skirtos e, par, šalims partneriams tokios rytis kaip e, švietimas reikėtų naudotis universitetiniais mainais, taip pat e, kitomis rytimis ir mes su kitais komisijos nariais nagrinėjame galimybę, kaip būtų galima imtis papildomų veiksmų. Taip pat reikėtų sustiprinti tas priemonės, kurios leistų kurti darbo e, vietas. Terorizmo grėsmė šiuo atveju bando žlugdyti tas pastangas, bet mes turime būti plataus užmojo ir kūrimingi, siekdami užtikrinti, jog pasieksime, padėsime pasiekti pokyčių Tunisijos žmonėms. Ačiū. Dėkuoju, ponė Han. Dabar uh, pereisime prie politinių frakcijų kalbėtojų. Pradėsime nuo ATP. E Ponas Gala, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pranešimą ir už Jūsų nuveiktą darbą, kurį jūs kaip Europos sąjunga, kaip Europos komisija nuveikėte. Aš ypatingai norėčiau pasakyti dėl tų iš, pasipik, išreikšti pasipiktinimą dėl išpolių Dunise ir ypač muziejuje me, mm, mes turime paremti visokiojopą šitą jauną demokratiją visomis priemonėmis. 2011 metais, būdamas ES pagrindiniu stebėtoju, aš e, ten atlikau savo funkcijas, su manimi buvo ir kai kurie kiti kolegos iš e, parlamento ir žinome, kad Tuniso gyventojai nori demokratijos. Tarp, per, pas juos per rinkimus nebuvo atstovavimo jokiems e, ekstremistams. Jie net nekandidatavo. Tunisas nenori ekstremizmo. Mes turime jų pastangas paremti ir apie tuos aspektus jau kalbėjome. Man yra labai svarbu kad įrodytume tam tikrus papildomus aspektus ir čia galėtume remtis ponę e, Mogerinį. Mes e, turime e, sulaikytą pasienio pagalbos misiją tarp Libijos ir Tuniso. Manau, kad būtų esminis dalykas, jeigu mes galėtume įrodyti, kad Mes negalime kartu su tunisiečiais galėtume rodyti, kad mes galime sustabdyti kartu su Tuniso gyventojais bendrą operaciją surenkti, kad mes galėtume užkirsti kelią teroristų srautams iš Libijos. Uh, ir tai būtų buvę galima išvengti išpolių e, muziejuje. Dėkoju. Dabar socialdemokratų vardu ponas Pitela. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegos. Savo frakcijos vardu norėčiau išreikšti užuojautą vyriausybei, e, Tuniso vyriausybei šeimoms ir teroristinių išpolių aukoms jų, jos tos pastangos e, buvo skirtos tam, kad sužlugdytų Tuniso sieki tapti laisva demokratija. Tunisas yra sėkmingiausias iš arabų pavasario valstybių. Jie nenori ekstremistų. Mes negalime leisti, to ir Tuniso gyventojai to ir nenusipelno. Mes turime apsaugoti Tuniso demokratiją ir stabilumą. Tad noriu paprašyti komisaro ir vyriausios įgaliotinės Federico Mogherini parodyti institucinį ir moralinį įsipareigojimą, siekiant parodyti, jog ES yra e, priekinėse linijose Ir mes turime tai daryti blaiviai ir e, sukurti maršalo planą Tunisui. Tunisas e, gavo kirti į e, centrinę nervų sistemą, tai yra savo e, finansų sistemą. Mes turime to nepamiršti bendradarbiavimas tarp Vidužėmio jūros regiono ir Europos yra sėkmės istorija. Mes negalime prarasti šio Viduržėmės jūro regiono. Tai būtų naudinga mums, jeigu mes surenktume maršalo, turėt, parengtume maršalo planą. Ir to prašo e, socialdemokratai iš Frederiko Mogherini, kad jūs aktyviai e, vykdytumėte šitą pagrindinį pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju. Dabar AKR vardu. Vieną minutę ponui Tenokui. Dėkoju, pirmininkė. Teroristiniai išpoliai prieš Tunisą, kur žuvo 39 žmonės, um, smarkiai paveikė mano rinkiminės apygardos gyventojus ir jie siunčia savo užuojautą. Prieš keletą mėnesių uh, taip pat buvo išpoliai Tunise uh, muzie, nacionalinėme muziejuje. Šie išpoliai mums parodo, uh, kokios paramos tradiciškai um, uh, pasaulietinis Tunisas uh, dabar norėtų kokios jiems reikia. Dabar e, tai, kad 2011 metais buvo nuverstas ilgalaikis diktatorius Benali, e, parodė, kad jie siekia daugia partinės demokratijos, taip kaip yra vakaruose. Tunisui turime padėti, kad jie e, klestėtų kaip modelinė, pavyzdinė valstybė Afrikai, Šiaurės Afrikai ir artimiesiems E, rytams. Tokie išpoliai smarkiai neigiamai įtakoja šalies e, klėstėjimą. Svarbu padėti jiems, kad užtikrintume politinį e, stabilumą ir užkirstume kelią tolesniam jaunimo radikalėjui. Dėkoju. Dabar Aldės vardu, ponė Desarnez. Euh, Dėkoju, pirmininkė. Teroristai per tris mėnesius du kartus e, užsipuolė Tunisą, todėl kad e, e, ši šalis gerai pereina, gerai plečia ir dėgia demokratiją ir todėl suerzino teroristus. Akivaizdu, kad ES dėl to turi būti prie, prie Tuniso, šalia Tuniso ir jam padėti. Mes turime pasireikšti tiek saugumo aspektų, tiek e, padedant kontroliuoti sieną su Libija, turime aktyviai reikštis reguliuojant migrantų srautus kartu su Tunisu, turime būti matomi ir ekonominėme ligmenyje ne tik duodant pinigus, bet taip pat padėti gyveninti ilgalaikius tvarius projektus, taip pat e, komercinę priekybos partnerystę plėtoti. Visa tai naudinga Tunisui, padeda jam išsaugoti svarbius kultūros paslaugų sektorius ir e, Europa turi reaguoti dabar, ji turi stovėti šalia Tuniso ir Tuniso žmonių. Dėkuoju. Tas efkaristo, για την Ευρωομάδα της Αριστεράς. Dėkuoju. Dabar uh, GUE frakcijos vardu ponė Verža. Pusantros minutės. Monsieur le Président. Efkaristo, ponė pirmininkė. E, Tunise vėl e, buvo ištiko siaubas. Aš e, išreiškiau užuolaidą. Buvo nusitaikyta į turistinę vietovę. Gyvena 10 milijonų žmonių toje šalyje. Jiems turizmas yra labai svarbus. 14 procentų BVP nuo to priklauso. Ir Ši šalis e, visomis išgalėmis kabinasi į demokratiją po arabų pavasario ir todėl labai svarbu parodyti savo solidarumą. Tačiau taip dabar nėra. Tunisui reikia mūsų e, palaikymo kovojant su terorizmu, bet e, taip pat už, išsaugant tą trapę demokratiją ir taip pat užtikrint jaunimo perspektyvas. Dabar Tunisui duodama per mažai. Duodama tik tais paskolos. Socialinė krizė didėja ir todėl didėja nusivylimas. Galbūt panas komisaras turėtų išklausyti pasisakančiųjų, tai būtų geriau reikia pradėti dėrėtis dėl, iš naujo dėrėtis dėl laivosvos priekybos sutarčių ir kitų sutarčių. Taip pat plėtoti regioninį bendradarbiavimą ir taip pat kreipti didesnį dėmesį į skurdžiausiai gyvenasius žmonės. Taip pat reikia e, vykdyti vis didesnę liberalizaciją vykdant reformas. Reikia padėti Tunisui. Tai turi būti skubus prioritetas. Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu ponas Sebasta. Gracias, señor presidente. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir išsakyti užuojautą e, šių žiaurių išpolių aukoms. Aš dalyvavau stebėtojų misijoje Tunise vykstant rinkimams ir galėjau savo akimis pamatyti, kad rinkimai buvo tikrai švarus ir suteikė daug vilties. Pilietinė visuomenė buvo puikiai atstovaujama rinkimuose. Arabų pavasaris, žinoma, susitikė prisidėjo ir buvo įtakotas įvairialypių situacijų. Tačiau tikrasis arabų pavasaris kilo ir įsitvirtino Tunise, kur buvo sėkmingai e, nuverstas totalitarinis režimas. Tačiau tuo pat metu Tuniso žmonės jautėsi palikti, pamiršti nuo šalyje tame regione, kurį krečia konfliktai, kur yra milijonai Libijos pabėgėlių. Ir Europa dabar šiek, skiria šiek tiek pinigų Tunisui, tačiau nepakankamai. Būtina teikti skubę paramą. Tiek saugumo, tiek politinę paramą, bet taip pat ir ekonominę paramą, kad užtikrintume, jog situacija sustabilizuotųsi, kad jauni žmonės tiek kuriuos labiausiai paveikia teroristai, turėtų kažkokią ateitį. Visos Magrebo šalis galėtų tapti tikromis demokratinėmis valstybėmis ir pietų viduržėmio jūros siena, e, sienos šalis turėtų susilaukti daugiau dėmesio. Komisarė, turite įsipareigoti, aiškiai įsipareigoti padėti Tunisui už tai, kad išpoliai prieš, jos ateitį, prieš jo ateitį yra išpoliai ir prieš mūsų ateitį. Dėkuoju, toliau FDD frakcijos vardu. Du, dvi minutės kalbės ponas Kastaldo. Ačiū pirmininkė. 21 žmogus žuvo kartbu. Taip pat kitose e, šalise nemažai žuvusiųjų. Ir tai tarsi paklubdė turizmo e, sektorių toje šalyje, kuri neturi kitos pirties taško. Tunisas yra unikali valstybė arabų pasaulyje. Ji vykdo tikrą demokratinį perėjimą, nors ir skausmingai. Šis perėjimas gazdina daugybę žmonių, įskaitant teroristus, taip pat autori, autokratus, nes tai parodo, kad islamas yra sulyginamas su demokratija, suderinamas su demokratija. Ir tai labiausiai gazdina žmonės. Jie bijo, kad uh, E, Tunisas e, taps panašus į vakarietiškas valstybės, e, Tunisas turi išvystytą turizmo sektorių, kitas sritis. 3-4 tūkstančiai užsienio kovotojų yra susiję su terorizmo iš, išpoliais. Mes turime imtis priemonių dėl geografinės lokacijos, dėl reikšmingumo tos vietovės. apikaitinė migracija, turizmas, visi tie dalykai yra svarbus, reikia politinio, ekonominio ir socialinio plano ir programų. Ir mūsų kompetencija galėtų padėti Tunisui. Mes galėtumėm e, e, palengvinti Tuniso naštą. Negalima palikti Tuniso obskurantizmo ir autokratizmo gniauštose Tunisas panestravo savo e, norą judėti į priekį. Jie tiki demokratiją ir būtent dėl to jie gali nusimesti grandinės. Jie priklauso ir nuo mūsų, todėl tai nepalikime jų vienų. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Bei. Ačiū, Birke. Mes žinoma, galvojame apie nukentėjusius ir aukas Tuniso iš išpolių metu. Tuniso prezidentas praėjusiais metais pa, paskelbė nepaprastąją padėtį dėl 80 e, me, mečečių, kurios nukentėjo nuo džigadistų. Mes turime galvoti apie tam, tikrus, tam tikrą tvarką nustatytą Tuniso vadovų. Išpuliai 28 kovo ir 26 birželio sukrėtė Tunisą ir šie šalyje yra didžiulė sankopa e, džihadistų. E, daugiausiai jų yra Sirijoje, Irake ir Libijoje. Ir nemažai yra Tuniso piliečių, kurie sudaro brandolius islamistų kitose aplinkinės e, šalise. Nepaisant e, Tuniso valstybės e, dabartinės padėties, saugumo padėtis tikrai nusi, turėtų būti žymiai geresnė nei yra dabar. Paskutinę spalio mėnesį buvo e, stebimas rinkimų procesas ir politikos kryptis, kurios, kurios, kurią priemė Tunisas. E, Tunis, na, e, tam tikros ekstremistės partijos bando įsilieti į, valdan, į valdančiasias struktūras ir į įvairias visuomenės institucijas. Ir mes turime labai uh, atsargiai elgtis, e, vertindami dabartinės e, valdžios institucijas e, Tunise, nes labai daug yra susiję ir su islamistinėmis struktūromis. Ponas Vei, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo solidarumą ir užuojautą Tuniso žmonėms. Ir taip pat noriu užuojautas pareikšti toms šeimoms, kurios nukentėjo nuo tragiškų įvykių ir terorizmo išpaulių serijos. Tunisas yra pavyzdys demokratinio perėjimo po arabų pavasario, tačiau tai tapo taikiniu tų, kurie nori destabilizuoti šį regioną. Ir mes turime įrodyti, kad demokratinės vertybės ir islamas yra suderinami dalykai. Tunisų desperatiškai reikia ES paramos, kad Tunisas pasiektų savo tikslų siekiant stabilumo. Tunisui reikia ES paramos šiandien dar labiau po teroristų išpolio, kuris buvo būtent nukreiptas prie užsienio, e, prieš užsienio turistus, kad pakirstų turizmo sektorių. Aš turiu galvoje labai plataus masto ekonominės, finansinės ir techninės priemonės, pagalbos priemonės Tunisui, kurios atitiktų tai, ką kalbėjo mano draugas ir kolega Džanė Petela. Padėdami Tunisui mes taip pat įrodysime, kad Europos Sąjunga taip pat gaus naudos, nes demokratijos stiprinimas Tunise būtų geriausias pavyzdys, ką to regiono šalis gali pasiekti ir, ir kokie yra jų lūkesčiai. Taip, Tunisas turi naują konstituciją, tačiau yra tai jauna ir trapi demokratija. Ir dėl to aš raginu komisijos narį ir vyriausiai įgalionę, įgaliotinę dėti visas pastangas, padėti e, ter, Tunisui stiprinti kovą su terorizmu. Keliose ES valstybėse narėse dabar netgi yra e, e, bandymai, bandoma įsigauti tam tikrų teroristinių organizacijų. Ačiū. Pusilipto. Ačiū. Pusantros minučių, ponia Hakė. Ačiū. Pirmkie komisijos nariai kolegos. Kaip jautrus asmuo aš buvau šokiruota terorizmo išpolių e, bailumo prieš turistus Tunise ir aš tikiu užuojautą nukentėjusių šeimoms. Mums reikia suprasti, kad ne visada galime atsijėti politikos nuo realybės ir pasaulis yra įvairiai lypis. Nepaisant tų siaubingų išpolių mes neturime pamiršti, ir, kad Tunisas yra sėkminga vyriausybė, perėjusi iš diktatūros į atvirą visuomenę ir demokratiją. Tunisai, Tunisos gyventojai prieš penkerius metus išėjo gatves reikalaudami teisingos demokratinės visuomenės. Jie išsakė pagrindinės vertybės ir lūkesčius. Perėjimas niekada nėra lengvas, bet tie jaunų žmonių ragininkai, kurie pavargo nuo korupcijos, valdžios, piknožėjimo valdžia, tos pastangos net, neturi būti pamirštos. Nauja e, karta tikrai nusipelno partnerystės ir paramos, kuriant laisvą visuomenę, kuri būtų laisva demokratiška. Visiškai priešinga nuo nihilistinės ir dogmatinės politinio islamo e, valdžios. Aš asmeniškai nenorėčiau galvoti apie paramą Tunisui. Mes turime dirbti kartu iš vien su Tuniso žmonėmis, padedant jiems kurti savaitę, ES turi būti jų partneris Kai kalbam apie dėrybas dėl priekybos sustarimų, tai visą tai turi įsilieti bendrą paveikslą ir leisti sukurti laisvą visuomenę su galimybėmis visiems tunisiečiams, ypač jaunai, jaunai kartai. Ačiū. Dėkuoju pusantros minutės, ponas Panceri. Ačiū pirmininkė. Be e, išreikštos užuojautos mes taip pat turime pasakyti, kad per, du mėnesius, per kelis mėnesius du išpoliai turi didžiulį poveikį. Ir vėlgi yra ypatingoji pas, padėtis paskelbta. Mes suprantame, kad tai yra būtinybė, bet reikia atsižvelgti, jog čia yra išiškinamos dvi problemos. Pirma, tai yra nesaugumo padėtis šalyje, kuri gali destabilizuoti Tunis ateitį, o antra, ta nepaprastoji padėtis gali susilpninti pilietinės teisės, kurios yra būtinos demokratinio proceso vystimui kelyje į demokratinę valstybę. Mes turime gyventinį savo įsipareigojimus demokratijos konsolidavimui. Šaliai reikia augimo, tai vienintelis būdas kovoti su terorizmu ir Europos e, vaidmuo čia yra svarbiausias, kaip buvo pasakyta Europos parlamento rezoliucijose. Bet reikia padaryti dar daugiau, kur kas daugiau. Tunisui reikia tinkamesnių intervencijų. Komisijos nariai, jūs paminėjote plataus užmojo programas, bet dėja mes dar nebuvome pakankamai ambicingi. Mes kalbėjome apie Ukrainos finansavimą, bet jeigu mes norime būti artimi Tunisui, turime įsisamoninti, kad įsipareigojimas reikalauja suvokimo, jog demokratijos įtvirtinimas Tunise apspręs ir saugumą visame regione, taip pat ir mūsų saugumą. Toliau, ponia Valenciano, vieną minutę. Efaristo, prezidente, primero mis kondolencias. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu e, pareikšti užuojautą aukoms. Aš tikrai pasmerkiu e, išpolius Tunise. Mes kalbame apie e, bendra, bendradarbiavimą su kultūrinė, religinė tradicija ir matome, kad jaunas inžinierius tapo smurtaujančių islamistu. Mes turime susirūpinti tą situaciją, kurią papuola daugybė jaunuolių šioje šalyje. Iš tiesų, tai nėra savaime suprantamas dalykas. Jeigu neauks Tunisas, nebus įmanoma įtvirtinti demokratijos, o tam, kad Tunisas auktų, mums reikia daug daugiau nei paprastų teiginių šiuose parlamento rūmose ar kuklių paramos programų. ir Europos, prie Europos šlenkščio ši demokratija, jauna demokratija atsirado po arabų pavasario. Galiausiai, kuo viskas gali baigtis? E, blogai gali baigtis, jeigu mes nebūsime atsargus. Ponas Badjo. Kolegos, dar sėki Tunisas patyrė siaubą patyręs teroristinius išpolius e, įvykusius dar kartą Tunise. Mes privalome dar sėki patvirtinti savo solidarumo žinę siunčiamą tunisiečiams. Tuo pat metu e, šiuose diskusijose reikėtų pasakyti, ką mes konkrečiai darome, kad palaikytume šią savo kaimynę. Komisarė, pirmiausia, reikia leisti e, libiečiams grįžti į Libiją, kad Tunisas netaptų kažkokiu, su, kažkokia sugeriančia šalimi, sugeriančia pabėgėlių srautą iš Libijos. Taip pat privalome dar smarkiau finansuoti teikti finansinę paramą Tunisui. Taip pat per kaiminystės politiką reikia pritaikti visas įmanomas priemonės, kad padėtume šiai šaliai. Komisarė, šiais dviem būdais privalome konkrečiai padėti šiai šaliai, būti solidarus. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκόμες. Aš pensando organizaciją. Dėkuoju, ponia Gomes. Labai ačiū. Teroristinės grupuotės Šiaurės Afrikoje stengia e, užsitikrinti, kad gležna Tunizio, Tuniso demokratija žlugtų. Nuo to nukentėjo nekalti piliečiai. Tai parodo sąsąją tarp terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, kuris nepripažįsta sienų. Ir tai sukelia liūdną situaciją tarp jų ir nedarbą. Deja, e, Europa neturi tinkamos politikos ir e, tą, kurią turi, primeta savo kaimynams. Čia e, Libijoje, Tunise, Sirijoje žmonės turi imtis veiksmų ir parodyti savo solidarumą su Tuniso žmonėmis. Jie dalyvavo demokratiniuose rinkimuose. Mes turime padėti jiems užtikrinti, kad jaunimas turėtų darbą, turime užtikrinti, kad turistams būtų saugu kovoti su terorizmu ir taip pat m, mm, priimti pabėgėlius prieglopšio prašančius asmenis. Taip pat turime kovoti su priekyviais žmonėmis. Taigi reikalaujame solidarumo su Tunisu, o tai padės užtikrinti saugumą ir demokratiją, o tai reiškia ir Europos saugumą. Dėkoju, ponia Gil. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat noriu pasmerkti baisius e, teroristinius išpolius Tunise, kurie daugiausia buvo nukreipti į Europos piliečius. Dauguma iš jų buvo Britai ir kai kurie iš jų buvo iš mano e, rinkiminės apygardos vakarų e, Midlando. Aš norėčiau smarkiai e, labai didelę užuojotą išreikšti tos šalies, tos, tų aukų šeimoms. Per vieną mėnesį vyko net du išpoliai. Po demokratinių rinkimų Tunisas tapo pavyzdžių kitoms regiono šalims, todėl mes turime dar suintensyvinti savo pastangas. Pirmiausia, mes turime užtikrinti, jog vyks saugumo dialogas tame regione ir taip pat turime užtikrinti aukštus tarptautinės teisės taikymo standartus. Mes turime už, įsteigti meistriškumo centrus, kurie specializuotųsi kovoje su terorizmu. Taip pat turime numatyti e, saugumo priemonę šiame sektoriuje tiek ateities saugumo dėliai mūsų europiečiams, tiek ir Tuniso gyventojams. Ačiū. Dėkuoju. Dabar vieną minutę. Pone Ajala Sender. Dėkuoju, pirmininkė. Žinoma, Aš esu už solidarumą. Ir tą patį noriu, mm, taip pat noriu išreikšti užuojautą aukų šeimoms. Ten buvo žmonių, kurie veikė kaip žmogiški skydai, apsaugodami Europos turistus. Tai šalis, kurioje nėra uh, naftos ar kitų natūralių mineralinių iškasenų, kitaip nei jų turtingesni kaimynai. Todėl man didelę, didelį įspūdį padarė tai, jog Tunisas sekė tokiu taikiu keliu demokratijos link. Man, kaip europiečiai, tai tikrai padarė kaip europiečiai tai padarė įspūdį. O dabar yra tokių europiečių, kurie prisijungia prie džihado. Uh, 2010-2011 metais buvo žmonių, kurie daug tikėjosi iš savo šalies, tačiau mes nedaug ką padarėme dėl jų. Manau, kad Tunisas yra šalis, kur galime rasti saugumą. Toje šalyje yra tiek daug žmonių, kurie norėtų demokratijos savo šalyje ateityje. Tikiuosi, komisarė, kad mes galėsime suteikti jiems paramą šią srityje. Dėkoju. Tuo baigiame kalbėtojų sąrašą. Dabar galime perėti prie spontaniškų pasisakymų sesijos. Turiu tris norinčius pasakyti. E, pirmo, pirmosios nebėra šioje salėje. Dabar ponas Marijasės. Pone pirmininkė. Paskutiniai e, išpoliai Tunise mus tikrai šokiravo, ypač kai e, šokiravo Belgiją ir Prancūziją. Ir tai mus privertė reaguoti skubiai. ES turi strategiją, kaip kovoti su terorizmu šioje pasaulio dalyje. Mes turime padėti Tuniso ekonominiam ekonomikai. Turime stebėti, kokios priežastys sukėlė skurdą šiame regione ir turime e, pripažinti, kad jie turi didelę išorės skolą. Diktatorius Benali e, vadovavo šaliai 23 metus. Jis buvo mėgiamas IMF vadovas. Ir jis atidarė daugeliui žmonių, e, duris daugeliu žmonių iš Europos. Tai daug ką pasako. Dėkoju. Dabar ponas Jakovčič. Pone pirmininkė, Tunisas pasirinkotas ne atsitiktinai tolesniems, tolesniems išpoliams dėl to, kad toks e, išpolis įtakotų turizmo sektorių žuvo daug nekaltų žmonių, daug buvo sužeista, nukentėjo daug šeimų ir mes norėtume jiems išreikšti solidarumą. Pone komisarė, mes turime padaryti viską, kad šioje situacijoje Tunise užtikrintume e, solidarumą ir taiką. Pirmiausia, turime užtikrinti institucinę e, taiką ir taiką taikyti tarp institucinės priemonės. Tunisas yra šalis, kuri gali pasitarnauti kaip pavyzdys, e, nes žinome, kad e, kitose arabų pavasario šalyse ne viskas taip sėkmingai pavyko kaip e, Tunise. Dėkoju ir dabar norėtume suteikti žodį komisarui Han. Dėkoju, noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavote diskusijoje. Mes e, pasikeitėme savo nuomonėmis ir, aišku, jos, jūsų nuomonės atspindi mūsiškę. Manome, kad Tunisas reikalauja tikrai labai didelio dėmesio. Ir e, mes baiminamės ne tik šių teroristinių išpulių. E, Tunisas turi parodyti. E, Tunisa, Tuniso vyriausybė iš mūsų sulaukė e, skubios reakcijos. Mes turime parodyti ne tik solidarumą, bet taip pat ir parodyti e, tas priemonės, kuriomis jo, jiems norime padėti. Be abejo, mes ne, negalėjome to padaryti visapusiškai dėl dabartinės susitarusios situacijos Europoje, tačiau tikrai mes norime palaikyti Tuniso e, vyriausybė. Taip pat e, mes e, manome, kad reiktų parengti maršalo planą kuriame išdėstytume priemonės. Mes kalbame ne tik apie Tunisą, bet ir apie kitas kaiminės valstybės, kurios būtų potencialūs kandidatai, kuriame būtų pritaiktas atnaujintas maršalo planas. Taip pat galbūt prie to prisidėtų ir Pasaulio bankas, kuris čia turi daugiausia patirties ir, tai būtų pagrind... ir jie galėtų parengti pagrindinę temą tiek, kiek tai būtų įmanoma. Taip pat turėčiau pasakyti, kad Tunise stengiamasi surinkti reikiamų lėšų paramai ir vakar vėlai vakare mes kalbėjome apie kaiminystės politiką. Mūsų pirminis tikslas yra užtikrinti stabilumą šiame regione tam, kad O tam mums reikia viena vertus ir finansinės, ir institucinės pagalbos, tačiau taip pat e, turime būti lankstus. Ir To lankstumo mums reikės tam, kad užtikrintume stabilumą. Ta turime palaikyti. Dėl saugumo klausimų. Aš e, tikrai pritariu Jums, ką Jūs sakėte, ir vyriausiai galiotinė Mogherini e, užsima šio klausimu dabar intensyviai ir stengiasi rasti galimybės įtakoti ir situaciją Libijoje. Taip pat turiu pasakyti, kad atsakydamas jūsų klausimą ir prašymą, kad Tunisas e, Liepos 20 bus įtrauktas į e, ministrų, užsienio reikalų ministrų e, tarybos darbo tvarkę ir apie tai bus kalbama per pietus. Tai yra įprastinis formatas, kada intensyviai yra kalbama apie tokius klausimus. Labai ačiū. Dėkuoju, komisarė. Tuo baigsime šią diskusiją ir periname prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo.